tos siekiant, kad būtų dedamos visos pastangos, kad paremtume tuos žmonės jiems, kuriant savo tai, tai, taikę valstybę. Ačiū komisarui. Tokiu būdu baigiame šias diskusijas. Esu gavusi šeš, šešis rezoliucijų projektus, dėl kurių balsuosime e, ketvirtadienį 12 valandą. Dabar pagal darbo tvarkę pono e, Koelio pranešimas dėl Šengeno akį taikymo Bulgarijoje ir Rumunijoje. E, Labadiena gerbiamo komisijos narį ir dabar suteiksiu žodį ponui Karlus Karijui keturioms minutėms, kuris ir pranešėjas. Ačiū, ponė e, pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami tarybos atstovai, kolegos. Šešios pastabos Šengeno erdvės stiprinimas, Schengen erdvės sukūrimas yra vienas iš didžiausių ES e, e, pasiekimų, didelis ramstis, kurio remas ES ir todėl manome, kad Schengenas neturėtų būti silpnimas, priešingai Schengeno akį turėtų būti sustiprintas ir apgintas. Ir čia pritarėme poniai Malstrom. Penkios pirmosios e, šalis sukūrė bendryją, o dabar e, mūsų yra 27-25. Mm. Na ir sienos yra ilgos, e, jūrų sausumos sienos, 25 šalis turi sienas. Antras dalykas - abipusis pasitikėjimas, e, išorės sienos apsaugos apsauga kaip užduotis reikalauja pasitikėjimo. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų greitai keičiamasi informacija per sistemą, būtų bendradarbiaujama, taip pat būtų stiprinama išorės sienos kontrolė. E, Šengeno erdvės apsauga priklauso nuo kiekvienos valstybės narės indėlio užtikrinant savo išorės sienos apsaugą. Jeigu to nebus padaryta, tai tai sąlygos Šengeno erdvės silpninimą, o taip pat tai pakirs ir abipusi pasitikėjimą. Trečias dalykas - vienodos taisyklės. Tai reiškia, e, pasitikėjimas turim remtis vienodomis taisyklėmis. E, tos valstybės narės, kurios nori prisijungti prie Schengeno erdvės, turi tinkamai taikyti visus kriterijus, kurios, kurių laikosi ir ankstesnės šalis kandidatės, nei daugiau, nei mažiau. Ketvirtas - skaidrumas. Laisvės ir saugumo vardan reikia užtikrinti didžiausią manomą skaidrumą. Gaila, kad taryba ir vėl netinkamai elgesi parlamento atžvilgiu, nes e, parlamentas neturi galimybės susipažinti su pažangos vertimo ataskaitomis. Bulgarijos ir Rumunijos E, ambasadoriai paragino sumažinti šių dokumentų įslaptinimą tam, kad parlamentas galėtų susipažinti su šiomis ataskaitomis. Taryba dėja ir vėl neatsižvelgia į parlamento teisės. Tas pats pasakytina ir apie tas pačias pro, teliekančias problemas, kurios tiesa nereiškia, kad šios šalis negali prisijungti prie Schengen erdvės. Tačiau reikėtų pasižiūrėti, kaip šios šalis šalis atsižvelgė į atitinkamas rekomendacijas ir jas taikė. Taipgi parlamentas norėtų susipažinti ir su šiais dokumentais. Penktas dalykas - Europos pilietybė. Neretai savo kalbose pasisakomėse kalbame apie Europos pilietybę valstybės mintį ir dvasį, bet tai reiškia, kad visos, visi piliečiai ir iš šitų šalių be kita ko turėtų tas pačias teisės kaip ir visos sąjungos piliečiai, tai reiškia ir teisę laisvai judėti po visą sąjungos teritoriją. Šeštas dalykas, jūs puikiai padirbėjote. Turime pasveikinti abi šalis, nes jos tenkina visus su, šengi, su prisijungimu prie šiandien erdvės siemus uh, Ehm, kriterijus. Tai įrodė ir ekspertų misijos į Rumuniją ir Bulgariją. Todėl norime pasveikinti kolegas iš Bulgarijos ir iš Rumunijos ir padėkoti jiems. Norime, kad Rumunija ir, Schengen, ir Bulgarija prisijungtų prie Šengeno erdvės ir uh, Tikėkime, kad taryba išklausys mūsų teigiamos nuomonės, mums pritars. Dėkuoju. Ir dabar pasisakys tarybos vardu ponė Giori. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė pranešėjo, gerbiami parlamento nariai. Na, man didelė garbė pasisakyti E, tarybos vardu diskusijose dėl Šengeno erdvės išplėtimo įtraukiant Rumuniją ir Bulgariją. Tai yra vienas iš mūsų pirmininkamo prioriteto ir todėl man labai džiugu, kad tiek Bulgarija, tiek ir Rumunija buvo įvertintos e, teigiamai, buvo teigiamai įvertintas jų techninio nespasirinkimas, o taip pat ir Čingnoki vertinimas. Na ir parlamento vertinime prieiti panašių išvadų, tai mane labai džiugina. Norėčiau ypač padėkoti pranešėjai ponui Karlai Kaiju už jo asmeninės pastangas ir indėlį. Tai dabar e, nukrypsiu nuo protokolo, atkreipdama dėmesį į istorinius aspektus kai mm, Vengrijos ir kitų buvusių rytų Europos valstybių įstojimas į Šengeną buvo sutrukdytas dėl techninių priežasčių, SIS sistemos prasto veikimo, tai tuomet Portugalija, kaip pirmininkaujantį šalis, pasiūlė kūrybingą sprendimą. Norėčiau padėkoti e, pirmininkui Lopes Aguilar ir visam lygą komitetui už jų indėlį. Vengrija, kaip pirmininkauti šalis, dėjo daug pastangų tam, kad ties, dirbant ties šiuo dokumentu būtų padaryta pažanga. Ir yra tam tikrų valstybių narių, kurios kritiškai žiūri šį procesą, reikia išdvėjoti jų dviejonės. Mes, kaip pirmininkauti šalis, įtraukėme į e, TVR tarybos e, E, darbo tvarkė vykusias e, vasario mėnesį Šengeno akį išplėtimą iš šias šalis ir mes toliau tampriai bendradarbiavome su visomis valstybėmis narėmis tam, kad būtų priimtas sprendimas, kuris būtų primtinas visiems. Tiek Rumunija, tiek ir Bulgarija dėjo rimtų pastangų tam, kad jų šalis atitiktų Šengeno standartus. Ir tai pasakytina ir apie tokias rytis kaip duomenų apsauga, policijos bendradarbiavimas, išorės sienos, sausumos ir jūros ir oro sienos apsauga, vizų išdavimas, o taip pat ir tinkamas e, SIS ir SIREN sistemų taikymas. Na, buvo atliktas Rumunijos ir e, Bulgarijos atitikties Šengeno akyvertimui, viskas buvo užbaigta kovo mėnesį. Na, ir, mm, po tarybos kompetitingos darbo grupės ataskaitos mes e, perdadame e, rezultatus tarybai, kuri vyks gegu, <clears throat> birželio 9 dieną. Taigi e, tai yra geros žinios, geros, konkre, ypač geros žinios e, nariams iš Bulgarijos ir Rumunijos. Ir Bulgarija ir Rumunija prisijungs prie Šengino. Taryba ir toliau stebės daroma pažanga visose srityse, nes tolimesni darbai tiesami visose Šengino valstybėse narėse. Ir galiu patikinti gerbiamus parlamento narius, kad tiek Bulgarija, tiek ir Rumunija reguliariai informuos apie žingsnius dedamus tam, kad būtų pašalinti trūkumai ir deficitai ir toliau bus gerinamas tarp valstybinio pobūdžio policijos bendradarbiavimas, bus teikiama abiems šalims pagalba išduodant vizas, bus padedama kontroliuoti sieną. Na, kai po to, kai parlamente bus patvirtas pono Koelio pranešimas ir bus primti atitinkami sprendimai taryboje, tuomet uh, uh, taryba turės priimti galtinį sprendimą, kuriam reikalingas vienbalsis balsavimas. Žinau, kad reikės e, artimiausių metų pasvarsyti dėl tolimesnių žingsnių. Tai tikriausiai bus padaryta rugsėjo mėnesį pono pranešėjo e, pra pranešime kalbama apie galimybę susipažinti su įslaptintais dokumentais. Tai yra svarbus klausimas, kai kalbame apie šios dokumentus. Parlamento galimybė susipažinti su įslaptintais dokumentais tai yra tas dalykas, kuris dar neišspręstas tarp tarybos ir parlamento ir mes kaip pirmininkaujantys šalis bandysime jį išspręsti. Na ir mes bendravome, nors ir bendravome su parlamento delegacija dėl šio klausimo, vis dėlto dar sprendimas nepasiektas. Na ir savo pirmininkamo e, pradžioje Vengrija, kaip pirmininkiaujanti šalis, siekia tiesioginio sprendimo tam, kad nebūtų vilkinimas Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengino erdvės. Ir Vengrijos e, siūlymų taryba sutiks su tuo, kad parlamentas galėtų susipažinti su tais dokumentais, kurie liečia šių dviejų šalių prisijungimą prie Schengeno erdvės. Bendrais bruodžiais tariant, mes, kaip pirmininkaujantė šalis, esame įsitikinusi, kad Šengeno erdvės išplėtimas, įtraukiant iš erdvę Bulgariją ir, e, Vengri, e, Bulgariją ir Rumuniją, kai aišku tenkinami visi techniniai reikalavimai, duos naudos visai Europos Sąjungai, nes žmonės galės e, keliauti po visą Europos Sąjungos teritoriją be vizų ir be sienų, nes tai yra vienas iš kertinių Europos Sąjungos akmenų. Tai yra ta vertybė, kurią yra apčiuopima, kurią suvokia piliečiai ir kurią turime apginti. Ačiū. Ačiū, ponė Jori. Komisijos vardu žodis suteikiamas ponė Malmstrom. Pirmininkė, garbus parlamento nariai. Šengenas iš tikrųjų puikus pasiekimas. Tai yra viena apčiapiamiausių dovanų, kurias Europos institucijos suteikia savo piliečiams, kai galima iš Suomijos į Portugaliją nuvažiuoti visą be jokios pasienio kontrolės. Ir mes turime išsaugoti Šengeną. Ir pasarojo meto diskusijos, kad reikia atkurti sienas, turi baigtis. Daugeliu atveju mes aptarėme, kaip reikėtų sustiprinti Šengeną, o nesilpninti jį. Mums reikia daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Mums reikia geresnio įvertinimo, geresnių priemonių, taip pat geresnių gairių ir rekomendacijų, kaip įgyvendinti Šengeno akį. Tai bus aptarta su valstybėmis narėmis taryboje šią savaitę, o taip pat vėliau ir Europos vadovų taryboje. Norėčiau pasveikinti Rumuniją ir Bulgariją už jų didžiulės pastangas, kurias įdėjo. Savo akimis mačiau, kad jos iš tikrųjų įdėjo daug pastangų Ir vienas iš ateimo vėliau privalumų yra tai, kad galima pasinaudoti naujausiomis technologijomis ir pasiremti. Ir, ir tikrai stebina tas darbas, kurį nudirbo Bulgarija ir Rumunija. Noriu padėkoti joms už šias investicijas. Uh, Mm, dabartinis rezultatas yra toks, kad jos atitinka techninius Schengeno kriterijus ir pademonstravo, kad yra e, pasiryžusios e, sustiprinti pasitikėjimą Europos Sąjungą. Komisija sveikina pranešimą, e, Rumunijos ir Bulgarijos nudirbtą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Koelio ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad parengė šį pranešimą. Komisija visą laiką laikėsi pozicijos, kad nėra jokios oficialios sąsajos tarp CBM mechanizmo ir Schengeno prisijungimo. Tačiau, aišku, visi žinome, kad prisijungimas prie Schengeno erdvės priklauso ir nuo pasitikėjimo. Šis klausimas pastarosiomis savaitėmis taip pat buvo plačiai svarstytas. Pa, sprendimas e, panaikinti vidinės sienas tarp Bulgarijos ir Rumunijos e, remiasi ne tik techninio įvertinimo rezultatais, bet taip pat ir pasitikėjimu. Ir labai svarbu, kaip ir pirmininkančio šalies atstovė pažymėjo, svarbu kartu su valstybėmis narėmis surasti sprendimą leisinti kaip galima greičiau panaikinti vidinės sienas. Tai išlieka mūsų prioritetu. Taryba taip pat turi išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Turime nustatyti aišku tvarkaraštį susijusi su pasienio kontrolėmis, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų matyti būsimus žingsnius. Jos jau įrodė, kad yra pasiruoštas prisijungti e, padarė didelę pažangą ir artimoje ateityje labai tikėtina, kad bus įvykdytas iki galo šis procesas. Ačiū. Dėkui. Dabar frakcijų atstovams žodis. Pirmiausia, dėjas Demera Dimtas. Dėkoju, mm, ponė pirmininkė, sveikinu ponę Kojeje, nes jis kaip visada laikėsi griežtos linijos. Turime padėti Rumunijai ir Bulgarijai, pasitikiu šiomis šalimis. Jos abi puikiai padirbėjo ir dabar reikia sąžinkai elgtis jų atžvilgiu, ko jos nusipelnė. Nedovanojom jiems nieko. Na, e, ponė Malstrom ir tarybos atstovė pasakė, kad teisinių ir, po, tech, mm, teisinių ir techninių požiūrių šalis tenkina reikalavimus ir pritariu abiems ponioms. Ir aš manau, kad turi galioti tie patys kriterijus rijai, kurie yra grinai techni, kurie yra techninio ir teisinio požiūrio. Tai yra pirmiausia, kad būtų užtikrintas atitinkamas duomenų apsaugos lygis, taip pat būtų lai, laikomas šiandieno informacijos sistemos reikalavimų, policijos bendradarbiavimas kriterijų, vizų išdavimų kriterijų, o taip pat ir išorės sienos apsaugos kriterijai, pavyzdžiui, susumai ir jūroje. Taip pat reikia tenkintis ir sirenų sistemų reikalavimus. Ir todėl parlamentas turi siūsti aišku ir sti, stiprų signalą tarybai o konkrečiai e, siunčiame e, penkių tų šalių valstybių atsavėms, kurių čia neminėsiu. Ponės ir ponai, manau, kad e, priimdami iš Šengeno erdvę šią šalis, tai yra erdvė, kuria virs daugiau 400 milijonų gyventojų, primdami Bulgariją ir e, Rumuniją, mes sukūrėme didesnę Europą. Dar vieną plytą į Europos pastatą. E, Na ir negalime kelti Rumunijai ir Bulgarijai tokių reikalavimų, kurių nekeliame kitoms valstybėms narėjams, e, tam, kad šios šalis galėtų įstoti į laisvės erdvę. Ir baigdamas SVA pasisakymą noriu pasakyti, kad mm, noriu pasidžiaugti aiškiu, stipriu, kvaizdžiu parlamento signalu tarybai. Dėkoju ponui Kuoju ir sveikinu Bulgariją ir Rumuniją. Ačiū. Ačiū. Ponas Enciu, dvi minutės. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Kuelijo už atliktą darbą ir sukauptą e, patirtį rengiančiai pranešimą. Taip pat dėkoju pirmininkaujančiai Vengrijai ir e, komisijos nariai Cecilijai Malmstrom už tai, kad jos, ji paremė šį pranešimą. Diskusija apie Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno erdvės iš esmės buvo politinė. Galbūt žmonės pamiršo, dėl ko mes diskutuojame. O iš tiesųgi mes kalbame apie aiškius kriterijus, kuriuos turi tenkinti bet kuri valstybė, norinti prisijungti prie Šengeno nėra jokių moralinių ar juridinių argumentų, kurie mus verstų pakeisti prisijungimą prie šiandien erdvės taisyklės. Taisyklės galima tobulinti, kad būtų galima patvirtinti naują patekimo į Šengeną mechanizmą, bet tada tos taisyklės turėtų būti taikomos visoms valstybėms narėms. Negalime taikyti dvigubų standartų. Būkime sąžiningi ir pripažinkime, kad Rumunija ir Bulgarija yra atsakingos už viską, kas vyksta negerai ES ir kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra absoliučiai nepriimtina. Ne Rumunija ir ne Bulgarija yra atsakingos už tai, kad tam tikros ES valstybės narės nesugeba sureguliuoti, sutvarkyti savo sienų ir migracijos problemų. Mes nesame atsakingi už tam tikrų vyriausybių, kurios įgyvendina e, kovos su migracija politiką pageidavimus ir veiklos polinkius. Ypač aš turiu galvoje um, Romų piliečių migraciją. Galiausiai Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai negali kentėti nuo dėl blogų santykių tarp nacionalinės administracijos ar tam tikrų Europos lyderių. Europos institucijos turėtų būti sveiko balso ruporas ir ES institucijos turėtų kovoti prieš tą suskaldimą, kurį bando sukurti kai kurios valstybės. Europos parlamentas ir taryba turi e, va, vadovautis ES teisės aktais, o komisija turi apsaugoti sutartį. Ačiū. Ačiū, toliau ponė Weber, dvi minutės. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, kolegos. Dabar mes kalbame apie dokumentus, kurie atkreipė dėmesį į kelis principinius dalykus. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai profesionalų darbą lybę komitete. Kadangi šie principai buvo išlaikyti, buvo didelis malonumas bendradarbiauti su ponu Koelio, vertinu jo konstruktyvų požiūrį ir visą tai atsispindi taip pat ir pranešime. Čia kalbame apie principo dalyką Būtent ar dvi ES valstybės narės, kurios atitinka kriterijus prisijungti prie Šengeno, turėtų būti priimtos ar ne. Abi šalis buvo įvertintos pagal techninį pasirengimą ir išvados yra kategoriškai teigiamos. Mūsų pranešėjas žengė dar vieną žingsnį į priekį. Jis nuvyko į vietą kartu su šešėliniais pranešėjais kad įsitikintų, ar buvo išspręstos techninės kliūtis tam tikrose pasienio ruožuose. Yra dar vienas principinis dalykas, būtent tarp instituciniai santykiai tarp tarybos ir Europos parlamento. Kalbant apie e, prieigą suteiktą europarlamentarams prie tam tikrų dokumentų. Taryba nusprendė, kad tik kai kuriem turėtų būti užtikrinta ta prieiga, tačiau ne visiems. Tai tokį sprendimą Libė komitetas sukritikavo. Džiaugiuosi, kad mūsų pozicija šioje situacijoje nugalėjo. Tarp institucinis bendradarbiavimas turėtų būti protingas ir demokratinis. Tikiuosi, kad šiandienos balsavimas pasiūs teigiamą ir aiškų signalą Rumunijai ir Bulgarijai e, siekiant prisijungti prie Šengeno. Ačiū. Jūs e, Kirkop, ja, enams lepto. Ponas Kirkop, pusantros minutės. Komisarė, Europos piliečiai praranda pasitikėjimą Europos programomis. Svarbu, kad neįtume į priekį per greitai. Daug valstybių narių taip galvoja ir apie Šengeno zoną. Neturėtume pulti kaip išdegę akis prie tolesnės plėtros, kol nebūsime visiškai pasirengę. Turiu pabrėžti, kad šios diskusijos neturėtų būti panaudotos kaip priežastis kritikuoti Bulgariją arba Rumuniją. Žinome, kad jos labai sunkiai dirbo ir siekia atitikti techninius kriterijus nustatytus komisijos. Nors galbūt ir ne visai sutarėme, ar tie kriterijai buvo įgyvendinti ar ne, turime pripažinti, kad padaryta daug. Tačiau dabar turime progą pakalbėti apie tai, kaip atstatyti pasitikėjimą Schengeno sistema. Tai yra proga patobulinti pasenusius vertinimo mechanizmus. Tačiau dabar susidurėme su sistema, kuri neparengta spręsti ateities iššūkiams. Dabar atėjo laikas numatyti kriterijus, kurie atsižvelgtų ne tik į techninius aspektus bet kriterijus, kurie atsižvelgtų į organizuotus nusikaltimus, taip pat korupciją ir tai, kokį tai daro įtaką. E, norėčiau, kad Europolas ir Eurojustas dalyvautų tokiame vertinime. Galbūt naujasis vertinimo mechanizmas e, padėtų laikytis vieningesnės nuomonės ir padidintų pasitikėjimą sistema, kuris pastebimas dabar visoje Europoje. Pone Zdanoka, dviem minutėm. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Šis klausimas e, yra dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno. Aš pati esu iš naujos valstybės narės ir Prisimenu, kaip mes norėjome prisijungti prie Šengeno, todėl sveikinu Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą. Buvo tam tikrų trūkių, trūkumų siekiant prisijungti, tačiau dabar šios problemos išspręstos. Bulgarija ir Rumunija pilnai pasirengusios prisijungti prie Šengeno 2011-aisiais. Suprantu nerimą dėl korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo. Būtent todėl bendradarbiavimas bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmo rėmos ir turi tęstis. Tačiau negalime išradinėti naujų kriterijų prisijungimui prie Šengeno. Negalime pakengti tikrumui, kad uh, užti, ne, turime užtikrinti tokią situaciją, kad ati, kai įgyvendina kriterijus, valstybė narė gali prisijungti. Reikia vengti dvigubų standartų įgyvendinant Šengen, Šengeno akį. vertinimo, ver, vertinimo mechanizmai todėl yra labai svarbus. Kai kurie tarybos nariai pasiūlė pakeisti teisinį pagrindą, kad parlamentas nebegalėtų dalyvauti sprendimų prieimime, tačiau tikiuosi, kad mūsų pranešėjas, ponas Koelio, apgins parlamento poziciją, kaip ir iki šiol puikiai darė ir mes jam reiškiame visišką paramą ir norėčiau padėkoti ponui Kolio už jo darbą. Tikimės, kad ir ateityje mūsų bendradarbiavimas bus geras. Ačiū. Ernst, Pane Ernst, pusantros minutės. Pane ir ponai, aš manau, kad jau atėjo laikas Rumunijai ir Bulgarijai iki galo pasinaudoti Šengeno akį privalumais. Laisvas judėjimas bei sienų kontrolės panaikinimas ties vidaus sienomis yra vienos iš svarbiausių ES vertybių ir viena iš svarbiausių įgyčių Tad e, aš ne, nesuprantu Vokietijos ir kai kurių kitų e, valstybių daromų kliučių, jos kalba apie korupcijas, kuria turi būti susidorota, jos kalba apie nugastavimas dėl nekontroliuojamos migracijos. Aš šitų argumentų nesuprantu ir nesuprantu tokių e, pozicijų. Aš manau, kad e, mes padėtume tom šalims leisdami pasinaudoti šituo e, akį. Manau, kad visoms valstybėms narėms turi būti taikomas vienodos taisyklės, be kita ko ir Šengeno srityje, kaip ir kiti e, kolegos. Mes buvome nustebę, kad e, taryba draudžia parlamentui susipažinti su kai kuriais dokumentais. Mes e, laukiame greitų sprendimų ir tikimės, kad tik rugsėjo mėnesio bus. E, E, priimti e, atitinkami sprendimai. Sabina Fati, žurnalistė iš Bukarešto, mums e, pasakė, jog Rumunija žiūri Europos pusėn, jinai nori taikyti tos pačius kriterijus, kaip ir kitos valstybės, tad čia neturi būti kitaip elgiamasi su, kitu, su Rumunija ir Bulgarija, ne su kitomis valstybėmis. Panas Bargezijo, dėkoju. Šengeno e, aki teigia, jog e, laikantis e, Šengeno, laikymasis Šengeno taisyklių yra pagrindinė sąlyga tam, kad taryba nuspręstų panaikinti kontrolę ties vidaus sienomis tarp valstybių narių. Mes manom, matom, manome, kad šios sąlygos, kurias vertiname šiandien, yra ne tenkinamas ir kad e, yra kai kurių dalykų, kurių e, nesilaikoma ir kyla klausimas, ar iš tikrųjų mes galime pasitikėti sienos kontrolę ir ar nepagėdautini asmenys negalės patekti į ES teritoriją, ypač ties sienos, ties jūros sienomis. Remiantis atsargumo principu. Nežinau, ar galime e, leisti prisijungti Bulgarijai ir Rumunijai prie Šengeno e, er, er, erdvės, nes e, galbūt būtent per šis šalis gali vykti labai didelė nelegali migracija. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik val met de deur in huis. Bulgarije en Roemenië, onze Oost-Europese corrupte boeven. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Rumunija, ir Bulgarija, šios korumpuotos abi šalis visiškai netitinka šengeno kriterijų. Europos komisija gali teikti, jog šengeno aki yra šventas dalykas ir ta tarpu didelė parlamento narių dauguma gali nuspręsti, kad Bulgarija ir Rumunija vis tiek turi prisijungti prie šengeno erdvės. Tai aišku būtų visiškai infantiliška. Bulgarija ir Rumunija jau aiškiai parodė, jog jos nevertos būti Šengeno erdvėje. Pasak Transparency International yra dar aukštas korupcijos lygis tose valstybėse. Vertinant dešimties balų sistemą, Bulgarija gali būti vertinta 1,6 balais, o Rumunija 3,6 balais. Todėl šios šalis negali niekuomet prisijungti prie, prie Šengeno erdvės. Šiais metais virš e, dešimtis bulgarų muitininkų buvo sulaikyti apkaltinusios korupciją. Tas pats pasakytina ir apie bulgarų e, muitininkus, taip pat yra prekybos žmonėmis problemų ir dešimtis e, Niderlandų piliečių tapo tos prekybos aukomis dėl bulgarų ir rumunų kalties. Tad aišku, galime norėti, kad tas uh, valstybės įstotų, tačiau turime nežiūrėti per rožinius sakinius į situaciją. Šios šalis neturi niekuomet įstoti į šiandieną erdvę. Panas Kovačiav, dvi minutės. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Коелио за обективната и справедлива оценка. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Koelio už objektyvų ir sąžiningą įvertinimą to, ką padarė, ką nuveikė Bulgarija ir Rumunija. Noriu padėkoti pirmininkaučių valstybė, noriu padėkoti komisijai už jų paramą vertinimo e, šių pasirinkimų e, procesas turėtų vykti vadovantis tais pačiais kriterijais, kuriais vadovantis buvo pradėtas procesas. Jau 2007 metais buvo pasakyta, kad kai valstybės atitiks techninius e, kriterijus, 2011 metais jos galės prisijungti prie šiandien erdvės. Tai yra faktas. Ekspertizės um, e, rezultatai akivaizdus. Abi šios valstybės atitinka kriterijus, e, skyrus kai kurias politinės diskusijas, kai kuriuose valstybėse narėse kitų kliučių nėra. E, e, taigi užuot ginčiais mes turėtumėm veikiau padėti šiam valstybėm mobilizuoti savo rytinių sienų apsaugą ir pademonstruoti solidarumą su tom valstybėm, kurios pietų Europoje patiria daugiausiai migracinių spaudimo. Tai ypatingai svarbu todėl, kad dabar mūsų piliečiai būkšto, jog nelegali migracija gali apskritai e, pakirsti Europos saugumą ir socialinius laimėjimus. E, mes matome tokias problemas, kurios susikaupė dabar Italijoje, Maltoje. Negalime taikyti dvigubų standartų. Jeigu bus e, primtos naujos taisyklės, tai jos turi galioti visoms e, valstybėms narėms, tiek senosiams, tiek naujosiams. Bulgarija ir Rumunija kolegos padarė savo darbo dalį. Ir dabar jie tikėsi mm, darbo rezultato. Iš tikrųjų, pastaruoju metu šios dvi valstybės dėjo daug pastangų kovodamas su organizuotų nusikalstamumu ir tiesą sakant dabar man kur kas E, smagiau būtų, jeigu e, viduržėme jūrų pietinių valstybių siena būtų taip gerai apsaugota kaip Bulgarijos ir Rumunijos sienos. E, turbūt jūs suprantate, ką aš noriu pasakyti. Taigi, tam, kad šiandien erdvėje saugumas būtų sustiprintas, komisija taryba turėtų primti sprendimą, kad vėliau šiais metais, nuo rugsėjo, šios dvi valstybės stotų šiandieno erdvę. Pons Kalijo pasiuntė tarybai aiškia žinia, kad tam, kad mūsų sienos būtų saugesnės, kad mūsų piliečiai jaustų saugiau Bulgarija ir Rumunija, kaip tik turėtų būti nuo šių metų primtas į e, šiandieną erdvę. Toliau, ponia Beniau. Labai ačiū. Kolegos, e, judėjimo laisvė yra viena iš pagrindinių laisvių, kuria naudojasi ES piliečiai. Ir savo frakcijos, tai yra socialistų demokratų e, frakcijos vardu, noriu palaikyti Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Šengeno erdvę. Manau, kad mes turėtumėm sveikinti teigiamus pokyčius. Kita vertus, šiandien mes turėtumėm taip pat išsakyti ir e, tam tikro apgailestavimo. Kai kurie kolegos iš valstybių, kurios susiduria su korupcija, kurios turi korupcijos problemų, dabar kritikuoja Bulgariją ir Rumuniją. Bulgarija ir Rumunija yra pilna teisės ES narės ir jos, su jomis reikėtų elgtis e, lygiai taip kaip su kitom valstybėm. Taigi, iš tikrųjų, būčiau labai dėkinga, jeigu Bulgarija ir Rumunija būtų traktuojamas lygiai taip pat, kaip jūs norėtumėte, kad būtų traktuojamas jūsų pačių šalis. Благодаря, господин председател. Ponas Iličiuk, dėkui, ponė pirmininkė. Šio ses, šioje sesijoje mes diskutuojame, tai yra galutinė diskusija apie Bulgarijos ir Rumunijos pasirinkimą prisijungti prie Šengeno zonos. Ir tai turėtų būti sėkmingas žingsnis, nes pranešime apie tai yra kalbama, kad šios šalis yra pasirengusios. Libė komitete vyko diskusijos. E, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai norėtų išgirsti, kad jų šalies institucijos atliko savo darbą ir kad dabar jau atėjo laikas uždegti žalę šviesą šių šalių prisijungimų prie Šengeno zonos. Nepaisant sunkių diskusijų, mes tiesiog norėtume neleisti savo pradėti eksperimento, pradėti kaitalioti Šengeno kriterijus. Šių šalių vyriausybės be abejo turi e, išsklaidyti skepsi tų, kurie nelabai pritarė šių šalių stojimui prie Šengeno zonos ir Nežinia, ar būtų teisingas dar liepti šioms šalims laukti. E, svarbu situaciją vertinti objektyviai ir išvengti nusivylimų. Manau, kad teisingumo ir vidaus reikalų ministerijos turėtų e, jaustis patenkintos girdėdamos, kaip nagrinėjamas Koelio pranešimas. Dėkui. Kolega Elčiev. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad paskutinėse diskusijose Europos parlamente stengiamas įginti mūsų įvaizdį. Kartais susidaro įspūdis, kad bandoma atkurti sienas ES viduje, o aš manau, kad nėra jokio pagrindo tam. Nėra pagrindo toliau atidėlioti Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno zonos. Tad reikėtų užkirsti kelią bet kokiems bandymams užkirsti kelią mūsų piliečių judėjimo laisvė ES. Šios diskusijos rodo, kaip esame pasidalyję ES, susiskaldę. Kartais išsakomi visiškai dirbtiniai argumentai prieš Rumuniją ir Bulgariją. Tie žmonės turėtų prisimti atsakomybę už tai, ką jie kalba. Tie žmonės yra atsakingi už mūsų Europos kūrimo darbo griovimą. Dėkui. Kolega Batin, minutė. Šiandieno erdvė, kurią sudaro pagrindinės šalis, dabar turėtų būti išplėsta E, tam, kad e, būtų primta Bulgarija ir Rumunija. Ten gyvena apie 900 tūkstančių čigonų, romų, tautybės žmonių, kurie norėtų migruoti ir kada jie galės neribojamai judėti. E, šiandien ar dvi ilgainiui jie prasiskverbs ir iki Britanijos, kurie pasinaudos dosne socialinė išmokų ir, ir, ir privilegijų programa, kaip tai darė daugelis kitų. Iš tikrųjų, mes turime būti pasirengę pasitikti tuos Romus E, jau Hitro aerouoste ar kitose aerouostose nukreipti juos į mūsų premjero rezidenciją ar, ar kitų politikų, kurie e, taip neatsakingai mm, liberalizuoja šitą judėjimą. Tada galbūt jie pajustų, kokią naudą atneša narystė Europos Sąjungoje. Kolega Kleis, bijau, kad Europos parlamentas dabar rodo savo patį nerealistiškiausią požiūrį tai, kas vyksta, siekdamas pritarti Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimui prie Šengeno zonos. Norėčiau pasakyti, kad yra tokių valstybių narių, kurios priešinasi tam ir jos tam turi puikių priežasčių. Neseniai buvo paskelbtas Europolo pranešimas dėl organizuoto nusikalstamumo. Jame be kita ko sakoma, kad Bulgarijos ir Turkijos bei Balkanų kai kurių valstybių nusikalstamos grupuotės pasinaudos e, tomis galimybėmis, kurios atsivers joms po Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno zonas. Pranešime atkreipiamas dėmesys į vizų liberalizavimo problemą Balkanų valstybėms. Taigi problemų bus, yra nelegalios migracijos per Turkiją problema. Ir po to, kai Bulgarija ir Rumunija prisijungs prie Šengeno zonos, tos problemos mastai dar labiau išauks. Taigi, kokias garantijas mums galės čia suteikti Europos komisija? Ogi jokių, kokiu reikės imtis priemonių, kad net iškiltų dar daugiau problemų dėl Romų, pavyzdžiui, kurie taip pat yra problemo šaltinis, jų tarpe daug nusikaltelių. Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams atvykstantiems į Šengenos zoną su gerais ketinimais nereikės nieko papildomai aiškinti. Jie supras, kad reikia susitaikyti su kai kuriais nepatogumais, nes pasienio kontrolė šiuose šalyse gali padėti užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui. Dėkui. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkui, pane pirmininkė. Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės yra projektas, kuris pareikalavo labai didelių institucinių, žmogiškų ir finansinių sąnaudų. Tai vienas iš labai svarbių politinių projektų. Rumunija investavo daugiau negu milijardą eurų į tą projektą ir rezultatai yra teigiami visi vertinimo raportai. Tai rodo, mes e, taikome Šengeno akį, Rumunija turi vieną iš ilgiausių ES sienų ir uh, jinai naudoja integruotą saugumo sistemą, kuri yra pati moderniausia pagal Šengeno standartus. Rumunija suintensyvino savo bendradarbiavimą su Frontexo agentūra. Ir mus, mums padėjo tokias valstybės kaip, kaip Graikija, vėl kitos valstybės. Mes Naudojamės taip pat e, Vokietijos bei Niderlandų pagalba imigracijos ir prieglopščio teikimo e, srityse. Mes naudojame pačią moderniausią techniką ir e, SIS-1 ir SIS-2 duomenys e, analizuojame naudodami unikalią pačią moderniausią sistemą ir tikrai taikome pačią geriausią praktiką. Mūsų institucijos e, kreipia labai didelį dėmesį, skiria labai didelį dėmesį korupcijos problemams. Rezultatai rodo, jog Rumunija turi visus būtinus e, institucinius gebėjimus bei pakankamai politinės valios, kad integruotųsi į Šengeno erdvę. Ir mūsų integracija ten nėra dovana Rumunijai, tai yra Rumunijos pastangų pripažinimas ir tai aiškiai prisidėtų prie ES išorės sienų kontrolės sustiprinimo. Dėkoju pon, pon, ponui Koelio ir sveikinu puikiai atlikus savo darbą. Pone Fažin, vieną minutę. Dėkoju. Bulgarija ir Rumunija tenkina sąlygas taikomas stojimo į šiandieną erdvę. Todėl mes neturėtume leisti, kad politiniai argumentai trukdytų dabar šitai integracijai yra tam tikros e, ekstremistinės retorikos iš kraštutinių dešiniųjų pusės. E, ten girdime ksenofobinių e, pareiškimų. Sakoma, jog mums turi būti uždarytos durys, tačiau turime užkirsti kelią tam ir turime suteikti galimybę socialiniam ir ekonominiam vystimuisi. Uh, Neprimtina, kad valstybės narės nori, kad iš naujo atsirastų vidaus e, sienos. Europiečių judumas yra e, viena iš e, esminių laisvių Europos Sąjungoje. Šengeno erdvės plėtra gali prisidėti prie visų ES piliečių gerbuvio didinimo. Mes jau įrodėme, jog integracijos idėja dar yra labai gyva ir kad Europa daro pažangą, Pane pirmininkė, gal aš dabar persėdau e, kitos frakcijos kėdės, bet aš nepakeičiau savo požiūrį Europos Sąjungą. Kalbame apie šiandieną. Ir, ir e, manau, kad e, e, būtent e, Šengeno zonos e, valstybės turi spręsti dėl šito, įskaitant Šveicariją, kuri nėra es narė, bet e, priklauso Šengeno erdvė. E, vis dėlto tai, ką mes matome dabar, e, daugelio valstybių patirtis rodo, kad šiandien patiria krizę ir pragmatiškas požiūris į Bulgarijos bei Rumunijos įstojimą e, iš tikrųjų mm, siekia kur kas toliau, negu galima būtų blaiviai įsivaizduoti. Keuros sienos leis be jokių trukdymų skverbtis tešių šalių piliečiams į es. Bulgarija taip pat dar nesusidaroja su organizuotu uh, E, e, nusikalstamu ir iš tikrųjų šis pasiūlymas paprasčiausiai kol kas siekia per toli. Pane Bidzoto, Europą vadina, kad nieko nevyksta. Tuo tarpu ataskaita dėl organizuoto nusikalstamumo rodo, jog e, rusų, albanų kriminalinės grupuotės veikia Rumunijoje ir Bulgarijoje ir gali iš ten patekti į Europą. Kita veltus, E, nelegalus e, Turkijos e, imigrantai bei Albanų nelegalus imigrantai gali sukelti daug problemų Europoje. Ir nusikaltėliai iš Bulgarijos bei Romai nusikaltėliai taip pat gali vykdyti nusikalstamą veiką vis didesnio masto Europoje dideli nelegalios migracijos rautai iš Turkijos atvirus e, e, šiandien ar Bulgarijai ir Rumunijai gali padidinti e, problemų skaičių Europoje. Tie, kas rytoj balsuos už šią ataskaitą, turės paskui prisimti atsakomybę, kad atidarė kelią nusikalstamumui. Ponas, ponia, gal dvi minutės. Dėkuoju. Ačiū, pirmininkė. Ministrai, kolegos, labai džiaugiuosi, kad e, rytoj tvirtindamas e, kolio pranešimą parlamentas pasiūs labai aiškia žinia, jog jis pripažįsta Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimą stoti Šengeno erdvę. E, tai būtų vienas svarbiausių šių valstybių laimėjimų. Ir šis žingsnis būtų labai svarbus dėl istorinių priežasčių būtent vidurio rytų Europos piliečiams. E, tai yra istorinis laimėjimas, jie galės nekliūdami judėti po Europos erdvę. E, be abejo, kai vyksta diskusijos, e, reikėtų pabrėžti, kad Bulgarija ir Rumunija turėtų išpildyti tas pačias sąlygas stodamas į Šengeno erdvę, kaip ir kitos valstybės, kurios įstojo į šią erdvę. Taigi neturėtumėm iš tikrųjų kelti papildomų aukštesnių reikalavimų ar sąlygų. Uh, E, negu paskutiniam plėtros rate. Valstybės nars tikrai neturėtų taikyti dvigubų standartų, kadangi tai pakirstų Šengeno laimėjimų pačius pagrindus, būtent savitarpio pasitikėjimą tarp valstybių narių. E, įvykiai paskutiniais mėnesiais e, byloja, kad mums reikia ginti šios bendrus Europos bendrijų pasiekimus. Ir neturėtumėm e, sieti šių dviejų valstybių įstojimo ir galimo šiandieno vertinimo mechanizmo peržiūros. E, taip, tokios peržiūros reikia, bet tai neturėtų būti siejama su šių dviejų valstybių stojimu. Ir galų galę norėčiau pasveikinti poną Kolijo, kurio konstruktyvus darbas buvo labai svarbus e, tolesnį pažangą ir noriu taip pat padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai už jų pasišventimą ir laimėjimus priartinant šių dviejų valstybių stojimą šiandien ardė. Pane Hervina Minta. Rytoj balsuosime dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į šiandieno darbiavimo erdvę. Ir kaip socialdemokratija, man akivaizdu, kad visos valstybės es, kurios e, atitinka tikrai aukštus reikalavimus keliamus šią erdvę turi būti primtos. Be abejo, e, turi būti vadovavimas tais pačiais objektyviais kriterijais, e, kurie taikomi visiems, bet kas kitas, bet kokie kiti mėginimai yra paprasčiausiai politinės pretenzijos. Bet be abejo, kadangi e, dabar buvo konstatuota, kad abi valstybės atitinka reikalavimus, tai joms turi būti leista įstoti. Korupcijos problema bus sprendžiama toliau ir kovoti su korupcija taip pat galime ir pasinaudojant šiandienų sistemą. E, komisarė Melstrom e, dar vakar pristatė paketą dėl tolesnės kovos su, su korupcija ir be abejo mes tęsime šį darbą, tai aktualu visai ES, ne tik tai Rumunija ir Bulgarija. Kita vertus, tuo pačiu mes matome, kad e, reikia geriau bendradarbiauti kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir mums tikrai nereikia dar papildomų užtrenktų durų. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Šengenas be jokios abejonės yra civilizacijos paveldas ir jo vertė yra didžiulė. Tad šiandien turime sveikinti labai teigiamą e, rezultatą, kurio e, laukia e, piliečiai ir Bulgarija ir Rumanija dabar galės pasinaudoti šitą esminę priemonę Šengeno ir Šengeno erdvė, to būdu bus sustiprinta tai aiškiai rodo Europos e, kultūros sustiprinimą ir kon konkreto Šengeno erdvės sustiprinimą. Šengenas taip pat yra labai svarbus legaliai ekonomikai. Šių metų Birželio 24 dieną TVR e, taryba turėtų padaryti didelį žingsnį į priekį, sustiprinant bendradarbiavimą tarp valstybių e, narių. Aišku, čia mechanizmai iš tarp vyriausybinės e, platmės persikels į e, bendrijos sistemą, kaip kad sakė komisijos narė Malstrom. Ir aišku, Šengeno valdymas apibrėžia dinamišką sustiprinimą, tačiau taip pat ir atnaujinimą e, tam tikrų dalykų bei skaidrumą Rumunijos ir Bulgarijos rezultatai yra teigiami. Ponas e, Koelio pateikė subalansuotą dokumentą. Dėkuoju jam už atliktą darbą. Dėkuoju, pane pirmininkė. Jotova. Gerbiami kolegos, 300 km siekia siena, 300 tūkstančių km siekia siena su šiomis valstybėmis, apie kurias mes kalbame. Tai yra Europos išorinė siena ir mes sulaukime rekomendacijos patvirtinti šių šalių prisijungimą prie, Euro, prie Šengeno erdvės. Kai kurios valstybės narės bando teikti naujų kriterijų, kurie skiriasi nuo anksčiau taikytų Šengeno procesui. Mm, sakoma, kad neva šių šalių prisijungimas prie Šengeno erdvės būtų žaidimas su saugumu, tačiau Manau, kad tai nėra įtikinantis argumentai, nes mes turime vidaus reikalų e, ministeriją. Ministras turėjo pasitraukti šioje šalyje, sulaukta buvo visokių vertinimų. E, svarbu patikrinti, kaip veikia bendradarbiavimo mechanizmas. Noriu pasveikinti komisarę Malstrom už tai, kad ji pateikė paketą kovai su korupcija. Jis buvo pristatytas vakar. Rumunija ir Bulgarija negali būti atpirkimo ožėjai dėl to, kad saugumo srityje ES iškilo problemų. Imigracija iš Afrikos, uh, rinkimai ES, kurie vyksta ne taip, kaip norėtųsi, populizmo banga. Niekas ES nėra suinteresuotas tuo, kad viskas vyktų ne taip, kaip reikia. Todėl aš manyčiau, kad vis tik turime paremti kolegos Koelio pranešimą. Pone Matiju, dėkoju. Pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos, noriu pasveikinti kolegą Koelio, kuris tikrai dirbo juvelyriškai prie šio pranešimo. Bulgarija ir Rumunija dėjo didelės pastangas tam, kad sustiprintų savo sienų apsaugą ir joms pavyko. Ar kalbėtume apie teismų ir policijos bendradarbiavimą, ar kalbėtume apie duomenų apsaugą, vizų politiką, ar oro, e, jūros ar sausumos sienų apsaugą, paskutiniai vertinimai yra pozityvūs, techniniai kriterijai yra išpildyti. Mes galime konstatuoti tik vieną. Rumanija, Ru, Bulgarija ir Rumunija gali jau dabar pradėti taikyti uh, E, Šengeno reikalavimus tiek e, žmonių parengimo, tiek techninių požiūrių. E, buvo išsakytos šiom šalims tam tikros rekomendacijos, ką dar reikia pagerinti prieš prisijungiant prie Šengeno erdvės. Aš manau, kad svarbiausia, kad būtų svarbiausia užtikrinti tarp Graikijos, Turkijos ir Bulgarijos sienos apsaugą, nes, kaip žinia, e, valstybės, stodamos į Šengeno erdvę, prisijima taip pat atsakomybę už sienų ap, apsaugą. Nes jeigu bent viena šalis to, tos tą atsakomybę prisima netinkamai, tai žlunga visa sistema. Siūlyčiau tarybai priimti šias valstybės į tą privilegijuotų Šengeno valstybių narių ratą. Maničiau, kad tai būtų pozityvus signalas šių valstybių gyventojams. Sveikinu dar kartą kolegą Koelio, parengusi puikų pranešimą. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisarė. Kolegė Dancylė. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad valstybės, kurios išreiškia tam tikras tam tikrą santūrumą dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Šengeno erdvę, turėtų nepamiršti, kad stojimo sutartyse Rumunijos ir Bulgarijos yra numatytos nuostata leidžianti šioms valstybėms prisijungti prie Schengeno erdvės. Rumunija ir Bulgarija prisimė jums tenkančią atsakomybę, tad dabar reikia suprasti, kas ir kaip vyksta. Naudinga bus visoms valstybėms narėms, jeigu Bulgarija ir Rumunija prisijungs prie šios erdvės, nes šios šalis dirbs visų valstybių narių šios erdvės saugumo labui. Šių šalių prieimimas į Šengeno erdvę sustiprins saugumo, teisingumo, saugumo ir teisingumo erdvę. E, buvo pripažinta, kad e, Šengeno informacinė sistema šio šalis sugeba e, naudotis tinkamai ir tai yra vienas iš stipriausių argumentų. Visos valstybės narės turės galimybę prieiti prie kompiuterinių duomenų susijusių su nelegaliais migrantais. Visą tai padės dar geriau pa, užtikrinti ES sienų apsaugą. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Pirker. Pone pirmininkė, ponė komisarė, mes žinome, kad abi šios valstybės, Rumunija ir Bulgarija, daug dėjo pastangų stiprindamos išorės sienų apsaugą. Šios šalis dabar atitinka Šengeno kriterijus visi vertinimai buvo vienodi. Šios šalis atitinka e, sąlygas stojimui į Šengeno erdvę. Pranešėjas be kita ko padarė ir savo vertinimus ir jis visiškai objektyviai priejo prie išvados, kad viskas yra taip, kaip buvo pasakyta ankstesniuose vertinimuose. Mes balsuosime už šį pranešimą ir balsuosime už šių šalių stojimą į Šengeno erdvę. Tačiau norėtume pasakyti, kad Šengeno erdvė reiškia ir pasitikėjimą vienų kitais. Ir svarbu, kad tas pasitikėjimas būtų išlaikytas ir ateityje. E, saugumą užtikrinti reikia ilgalaikiškai ir tą daryti turi ne tik Rumunija ir Bulgarija, bet viso Šengeno erdvės valstybės. Aš manau, kad ilgainiui šis pasitikėjimas bus užtikrintas e, tam, kad laisvas judėjimas ES būtų e, tas dalykas, kuris bus išlaikytas ir ateitie, nes tai yra labai svarbus dalykas. O susirūpinimą man kelia tam, tok, tam tikra informacija, kurios negaliu patikrinti ir kurią gavau šiandien. Pagal ją Rumunijoje šiandien e, bus sumažintas trečdalių policijai skiriamas finansavimas. Nežinau, ar tai padės sumažinti korupciją šalyje. Greičiausiai ne nes norint, kad policininkas sėkmingai kovotų su korupcija, pirmiausiai jis turi gauti tinkamą atlyginimą už savo darbą. Policininkai, kurie dirba šiuose šalise, kurie turi užtikrinti ES saugumą, turėtų gauti tinkamą atlyginimą. Nes priešingų atveju bus sunku užkirsti kelią korupcijai. Dėkui. Pone Papanopulos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pasak Koelio pranešimo Bulgarija ir, Bulgarija ir Rumunija jau yra pakankamai pasirengusios taikyti Šengeno akį e, jūros, oro ir sausumos e, sienų apsaugos srityse. Šios šalis tenkina kriterijus, kuri, kurie taip pat taikomi ir kitoms valstybėms. Todėl mes e, pasisakome už šitų valstybių prisijungimą prie Šengeno erdvės. Mes pasisakome už solidarumą, pasisakome už Europos idealą, nes manome, kad to būdu bus sustiprintas laisvas judėjimas Europos erdvėje ir sustiprės Europą. Aišku, kyla tam tikrų klausimų, būtent dėl padidėsiančių migracijos srautų, tokioje jautrioje zonoje, e, kurioje yra trys valstybės - Bulgarija, e, Turkija ir Graikija. Tačiau visos valstybės narės, visa ES turi čia turėti bendrą požiūrį, siekdama e, sustiprinti savo išorės sienas, taip pat Frontexas turi e, atitinkamai e, čia veikti ir turime būti solidarus, nes pietų valstybės patiria ypač didelį migracijos spaudimą. Turime visi bendrai tremti iškilančius iššūkius. Ponas Kalfin, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė dalyvavimas šiandien erdvėje reiškia, kad reikia prisimti tam tikrą atsakomybę. Bulgarija ir Rumunija iš tikrųjų turi įstoti šiandien erdvę tam, kad prisimtų šią atsakomybę draugės su kitomis valstybėmis narėmis už bendros išorinės sienos apsaugą. Taip, šiandieno erdvė yra be abejo subtili tema, daug diskusijų jau vyko šią temą. E, imigrantų srautai iš Šiaurės Afrikos neprisidėjo prie šių diskusijų sėkmės. Problemas, kita vertus, nebus išspręstos, jeigu Bulgarija ir Rumunija neįstos. Veikiau priešingai. Būtent e, solidarumo principas migracijos politikos srityje, jo gyvendinimas, visų valstybių narių įtraukimas e, yra būtinas, norint pasiekti sėkmės. Taigi mes turime ne tik tai įgalinti Bulgariją ir Rumuniją dalyvauti šiuose procesuose, bet taip pat ir pareikalauti tam tikros atsakomybės išorinių sienų atžvilgių. Komisarė Malstrom e, kalbėjo apie pasitikėjimą, Ir tai yra teisybė. Iš tikrųjų, šios abi valstybės turėtų gauti šansą įrodyti, jog jos gali sudaroti su iššūkiais. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos, noriu pasakyti, kad prieš mėnesį e, atvykau į Briuselį automobiliu. Ir prie Bulgarijos sienos mačiau didžiulę e, sunkvežimių eilę. Jei neklystu, tai buvo apie 87 e, sunkvežimiai atvykę iš uh, Vokietijos, iš Austrijos, iš daugelio kitų šalių. E, jie visi vežė prekes, kurių žmonės laukia ir e, jie gaišo dėl tų procedūrų, kurios kitur ES jau nebetaikomas. Taigi noriu dar kartą pabrėžti, kaip svarbu yra, kad Bulgarija ir Rumunija prisijungtų prie šios svarbios erdvės. Tai labai svarbu visos Europos interesams, kadangi mes turime iš tikrųjų atkurti mūsų europiečių, Europos piliečių pasitikėjimą Europos e, institucijomis ir Europos Sąjunga apskritai. Jūs pirmininkė šiandieną minėjote, jog tai yra svarbi dovana e, visiems Europos Sąjungos piliečiams. Tačiau tai taip pat yra svarbi priemonė, kad Europos būtų daugiau, o ne mažiau. Taigi aš esu tvirtai įstikinusi, kad rytoj Europos parlamentas e, pritars šiam pranešimui ir kaip galima greičiau taryba taip pat atitinkamai padarys savo žingsnį. Labai ačiū. Okay, six... Kągi, mėly kolegos, aš turiu 16 prašymų spontaniškiam pasisakymam. Išimties tvarka leisiu visiems pasisakyti, tačiau reikalauju, kad visi kalbėt neilgiau kaip vieną minutę. Taigi atsiprašau, bet jeigu peržengsite minutės ribą, aš išjungsiu jūsų mikrofoną. Tai leis mums šias diskusijas užbaigti laiku. Pana Šogar pirmasis. Bulgárija bizonyította, hogy kell. Kolio. Pranešime sakoma, kad ir Rumunija, ir Bulgarija atitinka kriterijus, įvykdė visas sąlygas ir dabar yra pasirengusios praktikoje taikyti šias taisyklės. Tačiau jų stojimo metas nėra aiškiai apibrieštas, kadangi esame tam tikrų valstybių narių, kurios kol kas nesutinka su tuo, kad šios dvi valstybės įstotų šiandien erdvė, jos mano, kad e, tai sukels problemų e, eksploatuojant visą šiandieno sistemą. E, aš noriu kreipti kolegų, o taip pat ir tarybos dėmesį į tą faktą, kad šis sprendimas daro įtaką kasdieniam maždaug 30 milijonų es piliečių gyvenimui. Iš tikrųjų, Šengeno sienų kontrolės panaikinimas yra didžiulė sėkmė Europos istorijoje ir Bulgarijos bei Rumunijos piliečiai taip pat gali pilnteisiškai tikėtis visų tų patogumų, kuriais naudasi kiti es piliečiai. Aš manau, kad es bus daug stipresnė, jeigu šiais metais Rumunija ir Bulgarija įstos į Šengeno erdvę. Pone Lava. Labai ačiū norėčiau e, nedviprasmiškai pritarti Rumunijos ir Bulgarijos stojimui į Šengeno e, erdvę, nes koelio ataskaitą iš tikrųjų matome, kad e, šios valstybės išpildė visas sąlygas. Bulgarija ir Rumunija jau keturis metus yra ES valstybės narės, gal kai kurie kolegos apie tai pamiršo. E, kai kur rasistiniai komentarai, kurie nuskambėjo iš Europos piliečių šių valstybių adresų, na, man tiesiog kelia nerima nesu įsitikinusi, ko bijo šie žmonės. Kaip mes e, sudarsime su e, imigracijos problemas, jeigu es piliečiai tiesiog judės iš vienos es valstybės į kitą. Es vadovaujasi esminiu principu, tai yra lygybės principas. Jeigu jūs pakertate šį principą, jūs pakertate visus ES pagrindus. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, Колеги. Dėkui, panė pirmininkė. E, kolegos, komisarė. Kai Bulgarija įstojo Europos Sąjungą, reiškia, kad ateityje jį turės galimybę prisijungti prie Šengeno erdvės, tai turbūt į kitas žingsnis. Dabar Bulgarija ir Rumunija kurį laiką dirbo, kad įgyvendintų techninius kriterijus. Tad dabar, manyčiau, jų prisijungimas prie šios zonos būtų nekas kita kaip atitikimas ES taisyklėms. Visi kriterijai taikomi šiems šalims turi būti tie patys, kokie buvo taikomi anksčiau kitoms šalims. Priešingų atveju tektų kalbėti apie diskriminaciją. Daugelie valstybių narių yra korupcijos problemų. Su jomis be abejo reikia kovoti. Daugybė ES piliečių mano, kad korupcija yra problema. Galiausiai turime imigracijos problemą. Tačiau tam turime ieškoti bendrų sprendimų ir neturime paneigti tų principų, kuriais iki šiol rėmėmės, kolegė Kolarska Bobinska. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga purto daugybė krizių. Daugiausia kalbama apie ekonominę, tačiau dabar matome, kas vyksta su Šengeno erdve. Ir čia tenka kalbėti ne tik apie ekonomiką, tenka kalbėti apie teisės, pagrindinės teisės, kurios taikomos visiems mūsų piliečiams. Ir matome, kad šioms teisėms iškilo pavojus. Na taip, vyko šis beitas Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir manyčiau, kad turėtume pasiūsti aišku signalą, pasakydami, kad Šengeno erdvėje grėsmė nekyla, kad Šengeno erdvė gali plėstis. Turime parodyti, kad turime atviros Europos, visiems turime parodyti, kad krizės galima įveikti. Šią taip pat norėčiau padėkoti poniai komisariai už tai, kad re, ryštingai reagavo tuo met, kai Danija pareiškė atkursinti pasienio kontrolę. Dabar turime pereiti prie kito etapo, ne tik priimti Rumuniją ir Bulgariją į Šengeno erdvę, bet tą padaryti labai greitai. Dėkoju. Kolega Pasko, minutė. Šiandien Šengeno susitarimai patiria spaudimą. Viena vertus matome, kad iš Šiaurės Afrikos atvyksta daugybė imigrantų, tačiau pati ES skatina demokratinius pakeitimus, o kai kurios valstybės narės nori sustabdyti tuos susitarimus, kitos valstybės dėl priežasčių, kurios atspindi tik jų siaurus interesus, pasinaudoti e, šiais faktais ir neprimti Rumunijos ir Bulgarijos į Šengeno erdvę. Žaidimo taisyklės bandoma keisti mačo metu, taip sakant. Ir tai yra negerai. Aš asmeniškai remiu pranešimo pozityves išvadas ir kvieščiau jūs daryti tą patį. Negaliu suprasti tų politinių priežasčių keisti rekomendacijas. Nes galiausiai politiniai sprendimai dažniausiai yra kompromiso rezultatas. Negalime e, užmiršti to, kad, kad subjektyvių interpretacijų dar yra daug. Tikiuosi, kad klystu. Dėkoju, kolega Busoji. Panas Puso, viena minutė. Dėkoju. Mūsų nagrinėjimas pranešimas yra labai teisingas. Jisai rodo, jog Bulgarija ir Rumunija yra techninio požiūrių pasirengusios įstoti į Šengeną. Vertinimo dokumentai rodo, jog Rumunija gali būti gerosios praktikos taikymo pavyzdys tam tikrose srityse. Aš esu tos nuomonės, jog šių valstybių prisijungimas prie Šengeno e, nepadarys blogos e, įtakos sienų apsaugai. Priešingai, ES sienos bus saugesnės. Mes čia kalbame apie pasitikėjimą, tačiau kaip galime kalbėti apie pasitikėjimą, kuomet kai kurios valstybės narės keičia žaidimo taisyklės. Jos e, dabar bando taikyti papildomus kriterijus tie kriterijai nebuvo taikomi kitoms valstybės, narėm, valstybės narėms stojančioms į Šengeno erdvę. Mes norime, kad su mumis būtų elgiamasi objektyviai ir teisingai ir kad būtų taikomi vienodi kriterijai visiems. Europos parlamentas turi labai aišku signalą nusiųsti šiuo e, klausimu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponas Musoj. Dėkuoju pranešėjai už puikų E, pranešimą, nors jisai buvo labai sunkus, todėl kad yra labai daug ir kontroversiškų, e, kontroversiškų pozicijų dėl Rumunijos ir Bulgarijos stojimo į Šengeno erdvę. Aš e, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie mano, jog Šengeno erdvės plėtra turi remtis bendromis vertybėmis. 2004 metais abi valstybės įsipareigojo atitikti kriterijus, kad galėtų integruotis į šiandieną erdvę ir tai buvo įrodyta vertinimo ataskaitų. Šiandien aš e, kalbėjau su e, kolega, kuris yra iš kitos valstybės ir kurio nuomonė yra visiškai kitokia šito klausimo. Aš jo klausiau, kodėl jisai priešinasi šitų valstybių integravimuisi į šiandieną. Jisai sako, jog tos valstybės uh, E, narės tenkina kriterijus, tačiau dėl politinių priežasčių jisai pasisako prieš. Tai negali būti toleruojama. Luhan, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Europos pasitikėjimas Europos Sąjunga priklauso nuo vienodo taisyklių taikymo. Akivaizdu, jog Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės turi būti palaikytas su sąlyga, kad tie kriterijai, kurie buvo taikomi kitoms valstybėms narėms, būtų taikomi ir šioms dviems valstybėms. Aš sveikinu pono Koelio pranešimą. Turiu pasakyti, jog reikėtų numatyti specialų planą, kalbant apie Bulgariją, Graikiją e, ir, ir Turkiją bei migracinius srautus. Dublinas 2 turėtų būti peržiūrėtas ir turėtume numatyti Frontexo nuolatinį veikimą Graikijoje. Dėkoju pirmininkė. Šengeno susitarimai neturi paskatinti masinių nusikaltelių atvykimo į Šengeno erdvę. Maničiau, kad turėtume į tai tinkamai atkreipti dėmesį. Italija yra įkūrusi policijos saugumo tinkamą sistemą skirtą sienų apsaugai. Tokios šalis kaip Rumunija ir Bulgarija e, nesusitvarkys su naujomis užduotimis, nes Italija, kad ir turi sistemą sukūrusi, dar sunkiai sprendžia pasienio apsaugos problemas. Taigi turime neužmiršti šių visų sunkumų. Aš manau, kad Danija pateikė įdomių siūlymų, Europos komisija gyvai reagavo į tai. Šengenas leidžia panaikinti vidaus sienas, bet tuomet turi būti užtinkama užtikrinta išorės sienų apsauga. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kiekvienas, kas sekė šių klausimų sprendimą, žino, kad Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas prie Šengeno erdvės yra labai jautrus klausimas Olandijoje. Mums tenka taip pat atsakomybė, kurią tenka prisimti ES lygių. Norėčiau paklausti ponios komisarės, kaip galima taikyti Šengeno kriterijus, atsižvelgiant į kovos su korupcija kriterijus. Prisimenu sienos nuotraukas tarp Bulgarijos ir Ukrainos Regisi Ukrainos muitininkai, korumpuoti muitininkai įleido ES tokius piliečius, kurie neturėjo ten patekti. Kitas klausimas, kurį sakė kolega Piper, ką reiškia e, tas lėšų taupimas darbo užmokesčių policininkų Rumunijoje ir kaip tai yra susijęs su Šengeno kriterijų gyvendinimu, anegi nebuvo kokio nors susitarimo su profesinėmis sąjungomis. Dėkoju. Rumunija ir Bulgarija per pastaruosius trejus metus nuveikė daugybę darbo, kad galėtų prisijungti prie šengeno erdvės. Priemonės skirtos išorės sienų apsaugai nebuvo savaime atsiradęs dalykas. Abi valstybės turėjo aktyviai dirbti, siekdamos prisijungimo prie, prie E, Šengeno erdvės. Problemų yra migracija iš Šiaurės Afrikos, pavyzdžiui. Tačiau, kai vertinimo komitetas atvyko ir, Bulgurį, ir, ir Rumuniją, ir Bulgariją, teko konstatuoti, kad abi valstybės atitinka tuos kriterijus, kurie buvo nustatyti. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento nariai balsuos už kolegos Koelio pranešimą. Tikėkime, kad taryba taip pat imsis reikiamų priemonių. Aš manau, kad e, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiai tikrai apsidžiaugs, matydami, kad nebėra e, pasienio apsaugos punktų, pavyzdžiui, prie sienos su Slovakija. Tai būtų tikrai pozityvus žingsnis. Dėkui. Schengen alueen laajentuminen. Kolega Jaktemaki. Ačiū, ponė pirmininkė. Šengeno erdvės plėtimas yra susijęs su atitikimu tam tikriems standartams, be abejo, bet čia taip pat kyla ir pasitikėjimo klausimas. Rumunija ir Bulgarija pateikė savo prašymus tokiu įdomiu laiku, kai pačioje ES kyla klausimas, kiek protinga yra e, vis labiau įdėkti laisvo judėjimo principą. Praeitie sienos buvo atvertos tiksliau praeitie sienų kontrolė buvo vėl atkurta tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą, pavyzdžiui, apsaugą, kai buvo rengiami stambus futbolo čempionatai ar, ar panašus dalykai. Taip pat buvo įvesta pasienio kontrolė, pavyzdžiui, vidaus skrydžiuose kai kuriuose. O kaipgi bus dabar? Nes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 dalykas yra objektyvūs kriterijai, kiek jos išpildė Rumunija ir Bulgarija. Tik tai tuo mes turime vadovautis. E, labai svarbu šiandieną yra pasiūsti svarbę žinę visų pirma tarybai, kad e, prieiga prie informacijos, konstruktyvus dialogas ir e, parlamento nuomonės E, skaitimės su parlamento nuomonė, nes taryba to, to būdu demonstruotų, jog ne tik tai yra pasirengę su mumis bendradarbiauti, bet taip pat ir pasiūstų e, stiprų signalą ES valstybėms, e, jų piliečiams. Kitaip sakant, Europa turi garsiai pareikšti, jog mes taikome vienodus kriterijus, žaidžiame pagal vienodas taisyklės, jeigu pasiekime vienodį rezultatą. Ir iš tikrųjų tai, tai yra būtina padaryti. ponai ir ponios. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Kaliu už jo nuodugnį ir išsame ataskaitą. Paprašiau žodžio, kadangi esama aiškių mėginimų pasinaudoti situaciją Bulgarijoje ir Rumunijoje tam, kad būtų išspręstos savos vidinės politinės problemas. Bulgarijos ir Rumunijos stojimas prieš dešimt metų buvo lydimi tokių pat nuogastavimų, tačiau tada lyderiai nebuvo trumparegiai ir nepadarė klaidos nors Bulgarija ir Rumunija tuo metu dar nebuvo valstybės narės. Prisiminkime tuos faktus, kad taisyklės turbūt vienodos visiems. Šitai yra įrašyta ES startyje, apie tai kalba solidarumo principas. Iš tikrųjų, ES skiriasi nuo to, kas buvo prieš 20 metų, tačiau jeigu šiandien erdvėje kilo krizė, tai jau yra visiškai atskira diskusija. Tuo tarpu, jeigu bus keičiamos sąlygos, vėlgi tas sąlygas reikia keisti ir taikyti visiems. Paskatak. E, minutė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Kolį už labai subalansuotą ir objektyvų pranešimą. Tai yra geras bendros mūsų nuotaikos, bendro mūsų požiūrio atspindys Tai yra mes, dauguma mūsų mano, kad Bulgarija ir Rumunija nusipelnė įstoti į Šengeno erdvę. Be abejo, mes neturime karti ant šių dviejų valstybių problemų, kurios yra bendros visiems. Visur pasitaiko korupcijos atveju, kitų problemų. Su šituo galima kovoti, tačiau vėlgi pastangas turi visos 27 valstybės narės. Taigi, reikia kaltinti ne pavienės ES valstybės narės, Bulgarija ir Rumunija įrodė, jog jos yra vertos suvienytos Europos narės ir jos bus tokios pat vertos Šengeno erdvės narės. Panas Ungurano, vieną minutę. Bulgarija ir Rumunija įrodė, jog gali užtikrinti es išorinių sienų saugumą ir tai yra visiškai pagrįsta dokumentais, pabrėžiu visiškai. Be kitako, E, kas iš tikrųjų galėtų patvirtinti, kad e, tik tai Bulgarijos ir Rumunijos pareigūnai yra korumpuoti. Kas gali pasakyti, kad, pavyzdžiui, korumpuotas Olandų pareigūnas yra kažko geresnis už korumpuotą Bulgarų pareigūną. E, kita vertus, e, Bulgarija ir Rumunija taip pat e, gerokai pastumėjo į viršų e, Transparency National sąrašuose dėl korupcijos. E, E, jie ėmėsi priemonių, ėmėsi įsipareigojimų ir pasiekė nemažos pažangos. Taigi aš manau, kad verta vadovautis sveikų protų ir tai pripažinti. Dabar suteiksiu žodį komisariai Malstrom. Labai ačiū, panė pirmininkė. Labai ačiū už šią labai nudingą diskusiją. Iš tikrųjų, akivaizdu, jog būtina stiprinti pasitikėjimą šiandien dvieją, stiprinant valdymą valdyseną, stiprinant vertinimo mechanizmus, kaip komisija tiesą sakant jau pasiūlė prieš pat kalėdas, kad reikėtų įtraukti daugiau nepriklausomų ekspertų. Komisija taip pat e, padino skaidrumą visose savo žingsniuose ir etapuose pasilgdama parlamentą. Be tai labai svarbu taip pat laiku suteikti pagalbą, savalaikę pagalbą tom valstybėm, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių susiduria su sunkumais. Tačiau mes turime taip pat aiškiai nustatyti sąlygas, kada galima gražinti sienų kontrolę. Visą tai reikia dar nuveikti. Mes taip pat be abejo turime toliau kovoti su korupcija, stiprinti šią kovą. Taip, Bulgarijoje ir Rumunijoje yra korupcijos apraiškų, tačiau jų yra visose valstybėse narėse. Ir tik vakar komisija pateikė savo pasiūlymą, kaip reikėtų stiprinti kovą su korupcija, kai kurie iš jūsų maloniai apie tai užsiminėte. Kita vertus turime pripažinti didžiulės pastangas, kurias parodė Bulgarija ir Rumunija, e, siekdamas išpildyti techninius šiandieno reikalavimus. E, iš tikrųjų, šioj srity jos elgis labai skaidriai, labai aiškiai. Taigi turime sudaryti labai aiškę perspektyvą e, nubrėžti labai aiškiai perspektyvą ko jos gali tikėtis ir valstybės narės tai tie turėtų būti pasirengusios pasveikinti šias dvi naujas narės Šengeno draugiją. Labai ačiū, ministrė Giori. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane pirmininkė, e, komisarė, gerbėmi parlamentarai, pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems už pozityvius žodžius. Noriu padėkoti tiems, kurie buvo patenkinti Vengrijos pirmininkavimo pastangomis. Mums labai svarbu buvo išgirsti jūsų palaikymą, mums labai buvo svarbu jausti, kad esate su mumis. Mes matome, kad Europos parlamente didžioji dauguma nori, jog Bulgarija ir Rumunija įstotų į šiandieną erdvę. Ir kodėl jos gali būti primtos čia erdvė? Tokios atliko savo namų darbus per pasarusius penketą mėnesių, o taip pat ir per ateinančias savaitės taryba Ir pirmininkauti Vengrija be abejo tęs savo pastangas tam, kad šis procesas gal galia būtų užbaigtas ir galėtumėm aiškiai konstatuoti, jog Roma, Rumunija bei Bulgarija yra pasirengusios įsijungti į šiandieną erdvę, atliko paskutinius darbus. E, šios dvi valstybės iš tikrųjų gerokai pasistengė ir už tai jas reikėtų pasveikinti. Diskusijų metu aš taip pat išgirdau keletą argumentų už ir prieš šių dviejų valstybių prieimimą į Šengeno zoną. Abi kalbėtojų grupės minėjo tarpusio pasitikėjimą kaip vieną iš kertinių raktažodžių ir aš negaliu su to nesutikti. Pirmininkaujant Vengrija daug dirbo stiprindama šį pasitikėjimą. Kaipgi mes tai darėme? Pirmiausiai, mes dalyvavome nulatinėme dialoge su šiom abiem valstybėm, labai artimai stebėjome jų pastangas ir siekėme taip pat padėti joms, kuo galėdami e, tiek e, parodyti šias pastangas, tiek jas įvertinant ir pripažįstant. Mes taip pat palaikėme ryšius su kitom valstybėm narėm, kurios turi dviejonių dėl šių dviejų valstybių stojimo į Šengeno erdvę. Mes taip pat mėginame įtikinti tas skeptiškai nusiteikusios valstybės narės e, tiesiogiai susiekti su Rumunija ir Bulgarija, e, užmėgsti tiesioginį dialogą. Taigi, užkulisiuose nuolatos vyko diskusijos su šiais dviem partneriais ir mes daug dirbame siekdami to tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo. E, šis tarpusavio pasitikėjimas yra visų ES politikos pagrind, politikų pagrindas. Be tokio pasitikėjimo mes tikrai negalime priimti harmoningų sprendimų taryboje. Taip pat be abejo e, sukurti šiam tarpusio pasitikėjimui reikia daug laiko. Mesgi tą turėjom tik šešis mėnesius. Aš esu įstikinus, jog vis dėlto per keletą ateinčių dienų mums pavyks užbaigti procesą ir tikiuosi, kad visos valstybės narės galų gale sutiks, pripažins, kad šios abi valstybės padarė savo namų darbus ir, ir, ir e, sutiks, kad jos įstotų šiandien arba. Kas e, prisideda, kuriant šį tarpusavio pasitikėjimą? Na, su pirma, konsultacijos ir dialogas. Be to, nautinės šių dviejų valstybių pastangos, jos turi pademonstruoti savo pasišventimą, apsaugoti išorinės ES sienas. Mes iš tikrųjų pastebėjome didžiulę pažangą. Mes matėme, kaip šios dvi valstybės dėjo labai daug pastangų ir e, norėčiau palinkėti jam taip tęsti ir ateityje. Aš taip pat esu įstikinusi, kad dar kai kas galėtų pagelbėti, nors oficialiai tai nėra stojimo šiandieną erdvė kriterijus. Tai yra būtent bendradarbiavimas ir vertinimo mechanizmas. Šis, šį mechanizmą taip pat paminėjo ne vienas kalbėjusis, komisija paskelbs savo ataskaitą birželio mėnesį ir e, ataskaitoje bus kalbama ir apie organizuotą nusikalstamumą, ir apie korupciją, ir apie daugybę kitų dalykų, kuriuos minėjo ne vienas parlamentaras. Noriu dar kartą pabrėžti, kad tai nėra oficiali stojimo sąlyga, tačiau šitokia iniciatyva taip pat prisideda prie tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo. Taigi, aš esu stikinusi, kad e, vis tik tai pozityvesni įvertinimai be abejo ves prie pozityvių politinių sprendimų. Jeigu paklaustumėte manęs apie atmosferą įsivyrausią es, manau, kad na, iš ties dabar būtų labai sunku konstatuoti, kad šiuo momentu es yra atvira, e, pasirengusi atverti savo duris e, trečiosiam šalėm išoriniam jėgom. E, tai iliustravo kai kurie pasisakymai. Pavyzdžiui, tas pasakymas, kad Romai pasipils iš Rumunijos ir Bulgarijos į likusią Europos dalį, kada bus panaikinta sienų kontrolė. Tačiau noriu, noriu pabrėžti, jog ES piliečių lais, judėjimo laisvė yra viena iš kertinių laisvių teisių. Ir uh, Bulgarijos ir Rumunijos piliečiai įstojęs, naudojęs šiomis skirtinėmis teisėmis, e, įskaitant be abejo ir Romų gyventojus. Taigi visi šie gyventojai galės judėti be vizų, tačiau aš labai didžiuojuosi tuo, kad pirmininkaujant Vengrijai buvo primta strategija Romų klausimų ir čia apibriešta aiškiai atsakomybė visom valstybėm narėm. Mes problemą turime spręsti iš esmės. Jeigu E, suteiksime daugiau švietimo ir užimtumo galimybių Romams, e, vidinis migracinis spaudimas sumažės. Na ir pabaigai dar viena pastaba. Jeigu kas nors norėtų kvestionuoti vieną iš e, pagrindinių iškėtinių teisių, jeigu norite atimti šią teisę iš labiausiai pažydžiamų piliečių, tai, manau, iš tikrųjų yra labai nekoks žingsnis, labai nekokia pozicija. Ir tai kelia pavojų mūsų sąjungos vienybė. Jūs paminėjote sistemos peržiūros galimybę. Pirminkantį Vengriją nuo pat pradžios yra pareiškusi savo nuomonę. Ir ji teigia, kad šios dvi problemas turi būti nagrinėjamas atskirai. Taigi vienas klausimas yra šių dviejų valstybių stojimas, kitas yra šiandieno kriterijų peržiūra. Mes turime palikti, išsaugoti šią laisvą dėjimo galimybę kaip pagrindinę teisę. Mes turime be abejo gerinti išorinių sienų kontrolę ir apsaugą. Todėl mes intensyviai dirbame ties Frontex reglamentu, taip pat norime sumažinti migracinį spaudimą iš Šiaurės Afrikos valstybių, taip pat e, tobuliname naujos kaimysės politiką, e, padedant Europos investicijų bankui, e, mėginame stiprinti ir jo galės. Na ir Tikimės, kad dar keletas paskutinių žingsnių ir um, sutarimas bus pasiektas. Be abejo, tai viena iš problemų, su kuriam susidurime, kai kalbame apie deleguotus aktus. E, taigi, mums reikia peržiūrėti šiandien sistemą tam, kad e, būtų galima nustatyti, kur šią sistemą reikia pakoreguoti, kur reikia kažką tai sustiprinti, kadangi problemų be abejo esame, tačiau ne, nesuplakite to su stojimo problemomis. Taigi, ponai ir ponės, aš susitikinusiu, jog um, šiandieno erdvės peržiūra, peržiūros klausimas, kaip ir naujų valstybių prieimimas e, bus įspręsti per artimiausią vadovų tarybą. Ir mes tikrai neužkirsime piliečiams laisvų dėjimo galimybių. Obrigado, Sr. Presidente. Durante o debate. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Diskusijos e, metu vienas kolega sakė, jog e, Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie šiandien erdvės yra infantiliškas dalykas. Aš visiškai nesutinku su tuo. Mes esame suaugę ir kalbame čia apie racionalius argumentus. Ir taip pat vertiname racional, racionalius požiūrius. Ir tuo būdu turime vengti dviejų standartų politikos. Turime žiūrėti, ar Bulgarija ir Rumunija tenkina šengeno kriterijus. Jeigu tenkina jos, jos turi galėti prisijungti prie šitos erdvės. Ir Bulgarijos ir Rumunijos piliečiai turi būti laikomi visateisiais piliečiais. Jie neturi būti populistinių kalbų įkaitais. Mes visi žinome, jog šiandienas galėtų būti patobulintas ir būtent todėl yra numatoma atlikti naują šiandien erdvės vertinimą, kad būtų identifikuotos problemos ir kad būtų galima e, imtis atitinkamų sprendimų tų ar kitų problemų atžvilgių. Tačiau žinome, kad e, Bulgarijos ir Rumunijos piliečiai tikrai neturi būti teisėkuros proceso įkaitais. Dėkoju, ponė Giori, už tai, kad e, paminėjote Portugaliją, kalbėdama. Tai yra valstybė, kuri palengvino jūsų valstybės bei kitų valstybių narių stojimą į Šengeno e, erdvę. Aš norėčiau, kad jūs e, perdotumėte tarybai diskusijos turinį, diskusijos, kuri čia vyko, bei balsavimo rezultatus. Balsuojama bus rytoj. Reikėtų, kad taryba suprastų, jog Europos parlamentas, kuris e, atstovauja Europos piliečiams, suprastų, jog parlamentas nori, jog Rumunija ir Bulgarija prisijungtų prie Šengeno erdvės. Išgirdome absoliučią daugumą pozityvių vertinimų šiandieną. Jūs išsakė mūsų parlamento nariai, komisija ir taryba išsakė taip pat pozityvius vertinimus. Turėtume sveikinti Rumuniją ir Bulgariją. Diskusijos baigėsi, balsuosime rytoj vidurdienį dėl šio pranešimo. Uh, break, break, uh... Gerbiami kolegos, trumputė pertrauka, o paskui pereisime prie klausimų komisijai.